So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gerbiami kolegos, pradėkime. Dabar norėčiau pateikti keletą techninio pobūdžio pastabų. Žinote, kas atsitiko mūsų darbo tvarkiai. Tad kitas siūlymas, e, kitas klausimas, kurį svarstysime, bus numeris 33. O šiandien turime pateikti pakeitimų teikimo terminą. Tai būtų rytojaus diena. Per nelik ankstyvas, sakote. Tad e, dar porą dienų. 30, kovo 30. Tik tu, kolegos. Tai būtų pakeitimų teikimo galutinė data. Taigi kompromisiniams pakeitimams 29 kovo. Gerai. Antras dalykas panašaus pobūdžio. Kolegos bodų pranešimas. Direktyva dėl kaip VPS. Tai vėl būtų panaši data, 29 kovo. Paskui esame sulaukę daug pakeitimų, juos reikėtų aptarti, galėčiau juos atidėti iki mūsų kito posėdžio. Matau, kad niekas neprieštarauja tam, tai tą ir pasiūlyčiau, lygiai taip pat ir šeš, dėl šeštojo klausimo. Tas pats tokia pat padėtis. Esame sulaukę prašymo. Galėtume pereiti prie ponios galiau klausimo. Po klausimų galėtume prie to pranešimo sugrįžti. O dabar pereisime prie pačių klausimų. Ir sveikinu atvykusius į posėdį šešis ekspertus, kurie mums e, papasakos detaliau apie direktyvą. Mes sveikiname poną Vater Pone Lyz Mural, ji mums papasakos apie savo veiklos sritį, apie Junktinės karalystės patirtį. Ponas Filip Johnson yra Europos e, apskaitininkų asociacijos vadovas. Paskui kolega iš Andrew Brown iš Egien. Paskui e, sveikiname daugelio audito komiteto, na, e, audito komitetų narį pona Sigert. Ponas Demaršalyje yra prancūzų privačių įmonių asociacijos direktorius. Sveikinu visą garbingą šešetą ekspertų, nebegaiškime daugiau ir pereikime prie klausimų. Pirmiausia, E, suteiksiu žodį ponui Arvin Vandera iš Europos komisijos. Dešimt minučių jums, prašau. Much, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai malonu šiandien čia dalyvauti šiame posėdėje, tokioje garbioje kompanijoje. Norėčiau pradėti štai nuo ko. Siūlymai buvo priimti 2011 lapkričio 30 dieną ir dabar vyksta dėrybų procesas, jis yra prasidėjęs taryboje, yra sudarytos trys darbo grupės. Mes taip pat jau sulaukime pirmo apsikeitimo nuomonėmis Europos parlamente ir dabar mums tai jau yra puikia proga e, pareikšti tam tikrą nuomonę apie mūsų siūlymus. Mes žinome, kad yra suinteresuotų pusių nemažai šiame procese, tai yra ir didesnės E, firmos ir mažesnės ir mes lapkričio 30 sulaukėme siūlymų, paskui vyko diskusijos, jos tęsėsi taryboje ir parlamente. Diskusijos buvo susitelktos daugiausia prie mūsų siūlymų, tačiau mes norime ir toliau bendradarbiauti kuo glaučiau ir mes atidžiai e, sekame tam tikrus ekonomikos segmentus, e, mažų ir vidutinių įmonių kai kuriuos aspektus. Tai yra viešojo sektoriaus įmonės ir mums e, reikėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą savo siūlymuose, atsižvelginti visus tuos segmentus. Mes norime pagerinti savo siūlymą, pirmiausia, turinio požiūrių ir norime glaudžiau bendradarbiauti su taryba ir parlamentu šiame procese. Pirmiausia, reikia pasakyti štai ką. Labai sunku kalbėti apie naujus dalykus, kol tebe vyksta dėrybos. Tačiau vienas svarbus dalykas yra štai kas. E, mūsų siūlymai didelė dalimi yra parengti remiantis ES egzistuojančią geriausią praktiką. Galėčiau pasakyti keletą pavyzdžių. Turime pranešimą, kur išdėstyta puikia praktika egzistuojanti praktikoje, Vokietijoje mūsų aptariamoje srityje, mes atsižvelgėme į ją ir mes manome, kad viešosios bendro intereso įmonės turėtų tą praktiką taikyti. Egzistuoja puikios praktikos Italijoje ir Niderlanduose. Mes manome, kad auditorių nepriklausomybė, e, jų pačių nepriklausomybė yra būtina sąlyga, kad mūsų pasiūlymai būtų įgyvendinti. Tai yra absoliučiai būtina. Būtina, kad auditą vykdytų auditoriai, kurie e, įsipareigoja per tam tikrą laiką atlikti darbą. Mes ko gero e, siūlymsime sukurti kitokio lygmens bendradarbiavimą tarp kompanijų ir įmonių. Mes nemanome, kad reikėtų laikytis kažkokių nors auditorių įsipareigojimų, kokiam nors metų skaičių, 40, 100 ar kiek nors, nes tai yra tikrai neįtikėtini dalykai. Egzistuoja tam tikra paradigma ES, kurią privalo atsižvelgti. Kai dėl paslaugų, čia Italija yra numačiusi apribojimus tam tikrus dėl neaudituojamų paslaugų, o Niderlanduose dabar siūloma priimti labai griežtus apribojimus dėl neaudituojamų paslaugų. Ir mūsų pasiūlyme yra numatytos tam tikros paskatos, siūlymai, tai šias taisyklės taikyti savanoriškais pagrindais Švedijoje, Austra, Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje nuo 2000 pirmų iki dešimtų metų buvo atliekamas tyrimas e, atliekant Deutsche Telekom privatizavimą. Prancūzijoje taip pat telekomunikacijų privatizuojant mes taip pat atsižvelgėme praktiką Niderlanduose, Prancūzijoje, Jungtinėse, e, Jungtinėje karalystėje ir visose šiose šalyse yra pavyzdžių, kur egzistuoja geriausios praktikos, geriausios struktūros, kurias galima būtų plėtoti. E, Kai kalbam apie Europos Sąjungą, mums yra svarbu parengti ir įtraukti tam tikrus europinius elementus į naujasias taisyklės, kad būtų galima atitikti tam tikrus tikslus, atlikti tam tikras užduotis, tokias, pavyzdžiui, kaip koordinavimą. Jūs žinote, kad Europos komisija atlieka koordinavimo darbą, atliekant priežiūros darbą. Mes tikimės, kad kad bus pasitelta, pasitelta taip vadinamasis AGOB ir kad bus kuriamos reikiamos naujos struktūros. Firmos ir auditoriai turi e, taikyti numatytus auditus ir mes lauksime tolesnių žingsnių, dirbsime su suinteresuotomis pusėmis, siekdami išsiaiškinti, kaip būtų galima dirbti toliau optimaliausių būtų. Jeigu lieka kokių spragų, reikėtų jas užpildyti. Mes norėtume, kad neatsirastų spragų dėl kvalifikacijos ar kompetencijos trūkumų. Mes tiesiog tu, kalbame apie Europos kokybės sertifikatą. E, čia irgi galėtų būti vienas iš geriausios praktikos pavyzdžių egzistuojantis jau Niderlanduose. Ir tai galėtų būti savotiška marketingo priemonė ir audito komitetai galėtų spręsti, ką rinktis. Būtų galima gal numatyti papildomų priemonių ir tai yra labai svarbus žingsnis. E, tokie dalykai, pažiūrėjau, kaip reputacija ir yra svarbus elementas. Ir čia nesileisiu į detalės, tačiau norėčiau pasakyti, kad mums tenka susidurti su atvejais, kad pavyzdžiui, deši, firma numeris 10 padarė kažką, kas gali būti naudinga vienu ar kitu atveju ir mūsų požiūriu labai svarbu būtų, kad europinio pobūdžio idėjos būtų pateiktos, tą mes ir stengiamės daryti ir kad audito firmos galėtų tuo remtis. Du ar trys atvejai Europoje galėtų būti toks atramos, jeigu taip galima sakyti, atvejais, kai, kuriais būtų galima remtis, nes um, daug apyvartos vienoje ar kitoje valstybėje narėje yra sukūriama toje, tame sektoriuje, kur veikia viešosios bendro intereso įmonės jų auditas yra svarbus, tos, tos firmos turi būti tinkamai audituojamas. Ir gali kilti tokia rizika, kuriai norėtume užkirsti kelią, kad nebūtų atliekamas nekokybiškas auditas. Mes manome, kad reikia žengti toliau teikiant siūlymus susijusios su didesnėmis firmomis ir turime siekti, kad valstybės narės užtikrintų, kad būtų tinkamai nustatytos auditavimo kvotos, kad jos būtų aiškiai identifikuojamos, atpažįstamos ir kad būtų galima aiškiai nuspręsti, ar mūsų siūlymai yra tinkamai gyvendinti. Būtina užtikrinti, kad nebūtų audito spragų. Buvo gelbėjama daugybė bankų. Ne, mes dabar matome, kad e, audito pranešimuose yra būtina numatyti aiškius teiginius susijusius su, viena, su vienom ar kitom egzistuojančiom problemom. Būtina pasakyti, kad audituojami subjektai turi laikytis įsipareigojimų tam tikrų, ateitie tie būri būti aiškiai nustatyti tikslai, pavyzdžiui, galima būtų numatyti, kad kitas auditas vyks po 12 mėnesių ir per tą laiką audituojama įmonė turi pasiekti jai nustatytus tikslus, ištaisyti trūkumus. Ir auditoriams tenka atsakomybė atsižvelgti į, nurodyt, į tam tikrus dalykus. Ir Neverta daryti tokio audito pranešimo, kuriame nieko nepasakyta ir audituojama įmonė, pavyzdžiui, gali atsitikti taip, kad po parengto audito pranešimo įmonė žlunga po mėnesio, tai kas iš tokio audito. Kitas dalykas, nuo kurio mes nukentėjome, yra lobistinė veikla. E, lobistinės veiklos buvo labai daug, aš dirbau bankų reguliavimo srityje ir čia Nekalbėsiu detaliai apie tuos lobizmo reikalus. Galėčiau pasakyti tik tiek, kad lobizmo buvo pernelyg daug. Mes dirbome su firmomis, kurios dirbo šį lobizmo darbą, mes stengiamės dirbti prie tokių siūlymų, kurie buvo konstruktyvūs, kurie buvo įmanomi, e, kad būtų nepakengta verslo tvarumui. Ir stengiamės išsiaiškinti, kokias užduotis turėtų atlikti auditavimo struktūros. Mes stengiamės uh, geriau dirbti kartu, o ne bandyti atmesti iš karto visus pateiktus siūlymus. Ir tiesiog tai buvo nuoširdus kvietimas dirbti kartu su komisija. Mes tiesėme ranką šioms struktūroms taip pat, kad jos dirbtų kartu su mumis, kad galėtume numatyti tvarę paradigmą, kad būtų kuriamos tvarios struktūros. Dėkoju. Vielen herzlichen Dank, Herr Adera. Dann haben wir jetzt als nächstes äh, Frau Dėkoju, ponia Vadera. Toliau Liz Mural, direktorė. Dėkoju, ačiū, kad pakvietėte mane šiandien. Džiaugiuosi šią galimybę suteikti investuotojų perspektyvą į tai, ko mes norime iš sustiprintos vieningos rinkos audito srityje. Aš esu iš investuotojų valdymo asociacijos Junktinėje karalystėje. Mes apimame fondų investuotojus, gyvybės draudimą, investicinius bankus ir profesijų ir pensijų sistemų valdytojus. Mes turime apie 3 trilijonus eurų apyvartą metinę. Ir labai svarbus auditas kapitalo rinkose. Rinkoms labai svarbi informacija ir investuotojai tiki tuo, kas yra sakoma apie invest tas įmonės, į kurias siekiama investuoti. Vis dėlto investuotojams kyla susirūpinimas. Jį galima suskirstyti į tris kategorijas, kurias reformos siekia išspręsti. Būtent audito kokybė, ribotas dalyvių skaičius ir audito ataskaitų pobūdis. Taigi reformos tikrai yra sveikintinos, tačiau yra kitų reformų, e, dėl kurių investuotojai netaip entuziastingai nusiteikia, kadangi jos gali pažeisti akcininkų teisės ir pažeisti rinkos veikimo taisyklės. Vienas iš susirūpinimą keliančių dalykų yra ilgas e, auditorių e, tarnybos laikotarpis. Ir Junktinėje karalystėje FTSE E, nustatė, jog yra šimtas auditorių, e, kurie vidutiniškai dirba 48 metus. Pavyzdžiui, Barclay banke dirba pirmtakai nuo 1896 metų. Taigi būtina imtis reformų tam, kad būtų nustatytas privalomas rotacinis laikotarpis e, kas šešerius metus, kurį būtų galima pratesti iki devyniarių metų jungtiniai auditai e, būtų neprivalomi, tačiau skatintini. Investuotojai mano, kad e, privaloma rotacija būtų per daug brangi ir pažeistų e, nuoseklumą, tačiau tai taip pat reikštų, kad kompanijos būtų priverstos keisti savo auditorius tuo metu, kuomet jis jau buvo susipažinęs su verslo sąlygomis. Ir vis dėlto reikėtų skirti auditorių ir į, į tai turėtų atsižvelgti ne tik valdyba, bet taip pat ir investuotojų, nuomonė reikėtų, investuotojų nuomonės reikėtų paisyti. Junktinėje karalystėje 2006 e, metais buvo e, įvertinta padėtis dėl esamų auditorių, taip pat buvo kreiptas į Junktinės karalystės konkurencijos atsakingas institucijas ir tai, jog didžiosiuose įmonėse dominuoja tam tikri auditoriai, nėra sveika. Taigi investuotojai remia šias reformas, kurias, kuriomis siekiami panaikinti barjerai audito įmonių augimui, taip pat siekiama panaikinti apribojimus susijusius su nuosavybė ir kitais dalykais. Ypač Europos kokybės sertifikatas ir sustiprintas skaidrumas e, tikrinimų srityje galėtų sustiprinti konkurenciją kokybėje. Vis dėlto investuotojai nebūtinai pasitikė šiomis reformomis, kadangi visą tai taip pat priklauso ir nuo konkurencijos atsakingų institucijų. Būtinos reformos susijusios ne tik su auditorių darbo laikotarpiu, bet taip pat reikia atsižvelgti ir į akcininkus. Šiuo metu E, pati įmonės valdyba skiria savo prižiūrėtojus. Investuotojai ratifikuoja e, kiekvieno e, valdybos nario pakartotiną skirimą į postą. Ir bet kokia rekomendacija siekiant skirti atstovus akcininkų susirinkime turėtų apimti bent jau du kandidatus. Uh, šiuo metu investuotojai neturi teisės e, kasmet e, peržiūrėti padėtį. Taip pat nėra atsižvelgiama ir į galimybę auditoriui atsisakyti savo posto. Audito, e, auditorių skirimas turėtų remtis skaidrė sistema. Taip pat audito komitetai turėtų būti nepriklausomi investuotojai norėtų, kad įmonėse būtų užsakomas auditas viešųjų pirkimų metu. Arba būtų paaiškinama, kodėl taip nebuvo pasielgta. Tai leistų investuotojams aptarti, savo, e, aptarti padėtį kartu su audito komitetu ir planuoti savo veiklą per ilgalaikį laikotarpį. Reformomis taip pat siekiama išspręsti ir kitus dalykus susijusius su kokybė, taip pat neaudituojamomis paslaugomis. Įmonėms turėtų būti draudžiama teikti tokias paslaugas ir turėtų būti leidžiama teikti tik susijusias audito paslaugas e, iki 10 procentų audito mokesčio. Taip pat e, didžiosios audito firmos e, turėtų tapti audito firmomis tik tuomet, jeigu jų dydis sumažėtų. Taip pat yra klausimų susijusių ir su audito mokesčiais. Investuotojai tikrai vertina nepriklausomybę ir bešališkumą. Taigi, jie remia neauditinės paslaugas, e, tačiau tokios paslaugos kartais sukelia interesų konfliktą. Čia reikia ES priemonių, reikia tam tikrų standartų nustatančių nepriklausomumą kadangi investuotojai investuoja tarptautiniu būdu. Vis dėlto su auditu susijusios paslaugos, pavyzdžiui, e, tam tikri dalykai susiję su reglamentuojamu pelnu ir kitais dalykais yra taip pat svarbus įmonėms. Labai dažnai auditorius gali būti geriausias e, tokių paslaugų tiekėjas, e, kuomet e, yra, kyla toks netidėliotinas poreikis. Tačiau didelėms firmoms uždraudžiant teikti neauditinės paslaugas yra žingsnis siekiantis per daug toli. Kalbant apie ataskaitų teikimą, auditoriai e, bendrauja su investuotojais tik per audito ataskaitą, kuri yra pateikiama e, praėjus finansiniams metams. Tačiau dažnai tokioje ataskaitoje yra naudojama per daug techninio žargono turinti kalba. Investuotojai tikrai vertintų, jeigu ataskaitos būtų e, labiau paaiškinančios ir dažnai visgi tokios ataskaitos apima du puslapius į kuriuos patenka 10 tūkstančių spaudos ženklų ir jos yra per daug nurodomojo pobūdžio. Investuotojai jaučiasi per daug atskirti nuo audito procedūrų. Tai yra susiję ir su rizikos ir kontrolės vertinimu, sprendimų vertinimu bei kitais dalykais. Mes negauname ataskaitų iš kompanijų ir auditorių. Mums reikia didesnio skaidrumo šioje srityje, tiek iš auditorių, tiek iš audito komitetų, tiek kalbant ir apie audito ataskaitas ir e, komiteto nuomonės aptarimus. Galiausiai pasiūlymai taip pat yra susiję ir su viešojo intereso įmonėmis. Tai yra susiję taip pat ir su alternatyviais investicijų fondais. Matome, kad čia nėra numatyta jokia reali sisteminė rizika ir manome, kad tokios reformos tikrai per daug e, smarkiai e, apsunkina padėtį. Taigi, baigiant, norėčiau pasakyti, kad e, būtina imtis žingsnių, tačiau dažnai matome, kad tokie žingsniai yra gyvendinami per daug lėtai, todėl visiškai nekeista, kad ES siūlo tokiu, tokias plataus užmojo priemonės. Šiuo metu investuotojai yra susirūpinę dėl to, kad kyla rizika, jog kai kurios reformos sumažins, o nepadidins audito kokybę ir bus skiriamos tik audito veiklą užsimančiams firmoms. Labai svarbu įgyvendinti tokias reformas, kuriams pritartų ir visa investuotojų bendruomenė, kuri ir yra tikrieji audito proceso klientai. Dėkoju. Ačiū, pana Morel. Toliau Filipas Johnsonas, Europos apskaitininkų federacijos prezidentas. Prašom. Ačiū, pana pirminkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą kalbėti šiame klausime. Kad pateikčiau kontekstą, pasakysiu, kad e, Europos apskaitininkų federacija atstovauja 45 profesionalių apskaitininkų ir auditorių e, institutus 303 Europos šalise, įskaitant viršsutinės valstybės narės. Todėl aš čia nekalbėsiu apie mūsų, mūsų profesijos dalies vardu, bet visos šios profesijos vardu. Diskusija apie audito politiką yra svarbi. Auditas yra priemonė sustiprinti rinkų integralumą, skaidrumą ir tvarumą. Tuo metu, kai mes visai teisėtai rūpinamės nuosmukiu, įtampa viešos finansuose, Europos parlamentas, parlamentas turi e, svarbią galimybę prisidėti prie pasitikėjimo ir stabilumo ekonomikoje gražinimą. Aš turėčiau čia kalbėti apie tai, kaip pagerinti audito kokybę. E, mūsų e, profesija, profesijos atstovai visą laiką nori gerinti audito kokybę. Neseniai mes parengėme e, tokį bazinį dokumentą, kuriame kalbama apie mūsų pastangas gerinti audito kokybę per pastarosius dešimt metų. Tuo metu reguliuotojai profesionalai, apskaitos organizacijos dirbo, kad pasiektų šią, šį, šį tikslą ir e, mūsų dokumento kopijas jūs galite čia rasti šioje salėje. Mes pasiekime pažangos, bet galime dar daug ką pagerinti. E, ir tai yra užduotis, kurią keliame savo patys. Šią prasme mes išreiškime savo susirūpinimą dėl Europos komisijos patiktų pasiūlymų, nes mes manome, kai kurie iš jų pakenktų audito kokybei. Šiandien norėčiau pakalbėti apie svarbiausius aspektus susijusius su audito kokybės gerinimu. Aukštos kokybės tarptautinių standartų panaudojimas, auditoro nepriklausomybė ir e, žinios ir auditoriaus atskaitomybė. Svarbiausias dalykas, kuris yra svarbus, yra audito kokybės standartai. Tarptautiniai audito standartai yra aukšto lygmens e, standartai, kurie e, sukurti panaudojant geriausią praktiką ir jie naudojami vis šimte šalių pasaulyje. Jie didina pasitikėjimą e, patikimumu, palyginamumu ir e, nuoseklumu finansinėse ataskaitose. Naujai standartai sprendžia daug problemų, kurios atsirado kilus finansų krizėje. Deja, jie negyvendami iki galo visose Europos šalise. Tol mes rekomenduojame Europos parlamentui pritarti Europos komisijos pasiūlymui patvirtinti tarptautinius standartus privalomiams auditams Europos Sąjungoje kartu su tarptautiniais standartais audito firmų kokybės kontroliai. Komisija teisingai pripažįsta, kad e, standartai yra proporcingi e, mažo ir vidutinio dydžio įmonėms Europos parlamentas neturėtų pritarti pasiūlymui, dėl ko atsirastų 27 skirtingi sprendimai dėl proporcingo standartų taikymo. Mūsų federacija yra įsitikinusi, kad e, nepriklausomumas ir žinios yra audito pagrindas, todėl reikėtų imti panašių žingsnių dėl nepriklausomumo kaip ir dėl audito standartų. Mes rekomenduojame Europos parlamentui pareikalauti vis, iš visų ES auditorių taikyti tarptautinio etikos kodekso principus e, o ne komisijos nepriklausomo pasiūlymus. Tartutinis kodeksas buvo kuriamas tartutinės valdybos, kur dalyvauja daug reguliuotojų ir suinteresuotų šalių. Jis griežtas visiems auditoriams, bet taip e, dar labiau, dar griežtesnis viešojo sektoriaus auditoriams. Jis yra subalansuotas ir yra kai kuriais atvejais griežtesnis negu komisijos pasiūlymai. Na, o Europos komisijos pasiūlymai dėl e, grinų audito firmų įkūrimo, dėl privalomos rotacijos ir dėl draudimo teikti neaudituojamas paslaugas. Izolios Europą pasaulinėme kontekste, padidins administracinę naštą, bet visų svarbiausia sumažins audito firmų žinias šis paskutinis aspektas prieštarauja visų suinteresuotų šalių e, interesams ir turė, ją reikėtų vengti. Profesija bus mažiau patraukli aukštos kokybės ekspertams, kurios reikia įdarbinti ir išlaikyti tuo metu, kai e, auditoriaus darbas tampa vis sudėtingesnis ir daugiau reikalaujantis. Panašiai, apribodami susijusių finansinių paslaugų e, auditą iki 10 procentų audito užmokesčio Komisijos pasiūlymai e, prieštarauja auditorių pastebėjimams. Perinant prie auditorių ataskaitų, aš manau, kad yra informacijos spranga, o ne lūkesčių spraga. Finansinių ataskaitų naudotojai prašo, kad būtų pateiktas platesnis auditoriaus pranešimas apie finansinių ataskaitų auditą. Mano nuomonė, kad būtų pateikta daugiau informacijos, tai būtų naudingiau e, ir padintų e, audito kokybę. Tai taip pat yra susiję su tuo, kas atsakingas už įmonių valdymą. Todėl mūsų federacija rekomenduoja Europos parlamentui pritarti komisijos idėjai didinti auditorių komunikacijos e, kanalus, bet taip pat turėtų, jis turėtų pagerinti šios pasiūlymus, kad jie būtų praktiškesni ir naudingesni. Šiuo metu yra daug dalykų, kurie yra per daug preskriptyvus ir per daug detalus. Be to, be vidaus kontrolės pasiūlymas prieštarauja sutartam su Europos pozicijai, kad auditoriai neturėtų teikti ataskaitų apie vidaus kontrolės efektyvumą, kaip sako Sarbanes Oxley aktas Junktinėse valstijose. Atrant atskaitomybę, ataskaitų teikimas, svarbus principas e, turi būti visą laiką laikomas galvoje. Tai yra auditorius nėra informacijos teikėjas, kaip kredito reitingo agentūros. Auditoriai teikia patikinimus dėl pateiktos informacijos, todėl jie turi antrinę atsakomybę. Pirminė atsakomybė teikti informaciją, pavyzdžiui, finansinės ataskaitas apie esamą įmonę priklauso įmonės vadovybei Auditorius gali aiškiai pasisakyti apie įmonės gyvybingumą, bet tai turi būti pagrista ta informacija, kurią teikia vadovybė. Dabartiniai tarpiniai projektai apie auditorių ataskaitas neturėtų būti Europos parlamente ignoruojami, nes pasaulio e, rinkoms reikia pasaulinių sprendimų. Šie projektai atsižvelgia į daugelį komisijos keliamų klausimų, bet kur kas e, labiau subalansuoti. Reikia atminti, kad audito kokybė taip pat priklauso nuo aukštos kokybės įmonių valdymo ir aukštos kokybės finansinių ataskaitų sistemos. Auditas yra tik tai viena iš atskaitomybės sistemos. Auditorius negali atsakyti už valdymo trūkumus, e, kurie tapo akivaizdus finansų krizės metu auditais. Auditoriai turi prisimti savo atsakomybę už tai, kad būtų gerinama audito kokybė, todėl e, visapusiškas požiūris į visą įmonių valdymo sistemą ir finansinės atskaitomybės grandinė yra tas kelias į priekį. Daugiausia dalykų, apie ką kalbame šiandien, yra susijęs su siūlomu reglamentu, bet neturime pamiršti ir direktyvos, nes yra daug dalykų, kurie gali pakengti audito kokybei. Kaip minėjau pradžioje, profesionalios e, ats, atskaitomybės organizacijos vadina labai svarbu vaidmenį didinant kokybę, žinias, metodologiją, gerinant metodologijas, nepriklausomybę. Ir valstybės narėse jie padeda priežiūros institucijoms kontroliuoti audito firmų kokybę. E, ši nauda dinktų, nes e, direktyva neleidžia profesionaliams e, apskaitingo organizacijos dalyvauti registruojant kitoje veikloje, bet tik tai leidžia registruoti ir tvirtinti auditorius. Norėčiau rezimuoti, kas yra svarbiausia. Auditoriai turi geriau komunikuoti tiek su klientu, tiek ir išorėn. Mano nuomonė, tai yra svarbus aspektas, gerinant tiek audito kokybę, tiek jo naudingumą. Tiek bendrovė, tiek auditorius turi daugiau komunikuoti dėl įmonės gyvybingumo. Audito komitetai turi svaidinti didesnį vaidmenį atskaitomybės ir valdymo procesuose. Europa turi patvirtinti tarptautinius standartus visiems auditams ir panašiai, kaip ir auditorių nepriklausomybės atžvilgių, Europa turi pasikliauti tarptautiniu e, etikos kodeksu, o parlamentas turėtų atmesti pasiūlymus per daug kištis e, reguliavimo procese, pavyzdžiui, uždrausti neaudito paslaugas, visiškai suskaidyti audito firmas, firmas e, Tokie veiksmai sumažintų audito firmų e, vertę ir jų žinias. Mano pateikti e, pasiūlymai pagerintų audito kokybę, bet jeigu norime remtis ir komisijos pasiūlymais, gali būti, kad audito rinkoje koncentracija pasidarys didesnė ir audito kokybė sumažės. Ir tai, žinoma, nes, nepasitarnautų visos visuomenės interesams. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galimybę kalbėti šiame komiteto posėdėje. Mano šios dienos tema yra audito nepriklausomybė. Aš manau, kad nepriklausomybė turi būti mūsų profesijos centrinė ašis. Svarbu neužmiršti, kad auditas turi būti įtrauktas į, Europ, į Europos įmonių įstatus ir įmonės turi atlikti kokybiškus auditus ir turi teikti e, aiškius, e, aiškias audito ataskaitas. Ta turi atlikti nepriklausomi auditoriai. Svarbu, kad būtų tinkamai vertinamas rinkos kontekstas Galbūt gali pasirodyti, kad audito nepriklausomybė yra labai svarbus klausimas, ypač, kad, ypač kalbant apie didžiasias įmonės, kurių akcijomis prekiaujama biržoje. E, be abejo, yra žinoma, kad vyksta įvairiausi klausimai, diskutuojamos šios nepriklausomybės temos labai plačiai. Ir kai matau, kad sakoma, jog sunku rasti gerą auditorių, tai suprantu, kad situacija yra kelianti susirūpinimą. Nepriklausomybė auditoriaus mano supratimu reiškia, kad rinka turi būti gyva, aktyvi. Visos suinteresuotos pusės dabar nėra įsitikinusios, kad e, nepriklausomybės laikysis senos audito įmonės savo klientų atžvilgių, nes daugelis iš jų auditą savo pasirinktose įmonės atlieka daugybą metų, kartais šimtą metų. Uh, Aš kaip stebėtos iš išorės galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, dėl to, kad auditai vyksta tiek daugybę metų, labai nedaug inovacijų pritaikoma yra. Ir mes dabar laukiame kažkokios komunikacijos, revoliucijos ir naujovių, o tai nevyksta, kai auditoriai nesikeičia. E, na, turime atsižvelgti į tai, kad rinkoje trūksta auditorių, tad svarbus dalykai yra audito rinka, audito kokybė ir ataskaitos. Audito rinkos koncentracija yra pasiekusi susirūpinimą kelianti lygį. Štai, matote, kad tiek ES, tiek G8, tiek Junktinėse valstijose koncentracijos lygis yra panašus. E, Kinijoje yra šiek tiek kitokia situacija dėl valstybės taikomų reguliavimo. Kai dėl rinkos stagnacijos, tai matote, kad 2004-2009 metais rinka praktiškai nepasikeitė. E, dabar e, matome, kad yra reikalingas didesnis audito nepriklausomumas ir geresnė audito kokybė. Štai čia šioje skaidrėje matome rinkos pasiskirstimą, kokią dalį e, auditas užima įvairiose įmonėse. Žinote, kad jungtinėje karalystoje, e, kalbant apie šimtą koncentracijos, šimtai koncentracijos lygį, galime pastebėti, kad kai kurios įmonės atlieka šimtą procentų auditų didžiosiuose įmonėse. O viena firma, pavyzdžiui, audituoja 44 procentus įmonių, lygiai tas pats Vokietijoje. 84 procentai įmonių yra audituojami e, gal dviejų įmonių. Viena firma audit atlieka 57 procentuose įmonių. Prancūzijoje rinka mažiau e, koncentruota, atliekamas bendras auditas, toks yra numatytas įstatyminis reikalavimas. 73 procentai e, SBF įmonių. E, šiuo atveju buvo paimti, pa, paimti kaip, test, kaip pavyzdys ir matome, kad čia um, procentas yra didesnis, siekia 90 procentų. Dažnai didelių įmonių auditą atlieka ir ta pati įmonė. Svarbu, kad neatsirastų uh, per nelik dominuojančių firmų, kurios palieka rinką. Ir visi tie samprotavimai yra ne tik teorinio pobūdžio, tokiu atveju yra pasitaikę. Jeigu didysis e, ketvertas taps didžiuoju trejetu, gali paaiškėti, kad lieka spragų ir kad reikės situaciją spręsti dėl būtent pernelyg didelio vienos audito įmonės įsigaliojimo rinkoje. Dabar Kokios galėtų būti išeitis reguliuotojai, politikai, įmonių vadybininkai, akcininkai ir kiti suinteresuoti asmenys turėtų įvertinti situaciją ir nuspręsti, kaip turėtų atrodyti audito rinka ir kaip turėtų būti audituojamos e, rink, tos įmonės, didžiosios įmonėmis, kurio akcijomis prekiaujama biržoje, turėtų būti sudarytos visiems priimtinos aiškios konkrečiam tikslui pritaikytos taisyklės. Rinkos koncentracija leido susiklostyti tokiai situacijai, kad yra net nebesuvokiama, kad koks nors nedominuojantis veikėjas galėtų patekti e, į didžiųjų įmonių auditorinką, jeigu tos įmonės to nenori. Komisijos pasiūlymas apima tokius dalykus kaip privaloma rotacija auditorių, e, aiškius e, konkursus ir audito kokybės standartus. Taip pat yra kalbama ir, ne apie, ir apie neaudito paslaugas ir panašiai. Svarbu, kad būtų užtikrinama audito kokybė ir užtikrinama auditorių nepriklausomybė. Mano nuomonė, reguliavimo intervencija yra reikalinga, reikėtų parengti priemonių paketą. Ir komisijos siūlymas toks ir yra siekiama pakeisti situaciją iš esmės. Mums reikia uh, numatyti, kad pasikeistų ta situacija, kai įmonė turi tik vieną auditorių. Reikėtų užtikrinti, kad jie keistusi. Tai gali padėti išsaugoti auditorių uh, žinias apie vieną ar kitą audituojamą įmonę, tačiau tuo pat metu gali padėti išsklaidyti tam tikrą susirūpinimą dėl to, kad rinkoje dominuoja viena ar kita audito įmonė. Bendras auditas e, būtų nebloga išeitis, nes tai galėtų padėti sukurti um, atviresnę audito rinką, at, labiau nepriklausomą auditą ir gyvesnę, e, gyvesnį požiūrį į auditą. Ko mes tikėtumės iš Europos parlamento? Jūs esate išrinkti ES piliečių atstovai. Tad jūs turite atstovauti įvairiausiems interesams ir turite nuspręsti dėl to, kas galėtų pakengti auditorių nepriklausomybei ir kaip reikėtų užtikrinti, kad rinka nebūtų pernelyg koncentruota. Svarbu, kad vyktų diskusijos dėl audito profesijos dabar ir kad būtų susitelkiama prie konkretaus E, konteksto, kad būtų aptariama šio srities valdysena ir kad būtų neužmirštami finansinės krizės įvairūs aspektai. Tikimės iš Europos parlamento narių, kad bus iškelti visi klausimai, kuriuos minėjo kiti. Būtent, kad nevyktų nepriimtina lobistinė veikla, kad e, nebūtų išlaikytas status quo kurio kai kas siekia. Dabar reikia peržiūrėti taisyklės, jas atnaujinti, e, įgyvendinti skaidriai ir taip pat svarbu pagerinti komunikavimą dėl audito proceso ir to, kas aptikta audito metu. Dabar e, reikėtų užtikrinti, kad auditas būtų aukštos kokybės paslauga ir kad būtų atliekamas nepriklausomai. Ir kad būtų numatytos įmonių įstatuose kaip privalomas dalykas. Jeigu Europa sėkmingai kūrė savo institucijas, tos institucijos turi sėkmingai veikti. Nacionalinės taisyklės gali e, kartais paimti viršų, jeigu europinių lygių nebus taisyklės tinkamai pritaikomos, kaip jau atsitiko Niderlanduose. Ten auditas stengiamasi atlikti, neatsovant niekino ypatingiems interesams. Ačiū. Labai ačiū. Dabar profesorius Zygertas pirmasis audito naudotojas ir jis pateiks savo perspektyvą. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami Teisės reikalų komiteto nariai, jaučiuosi labai pagerbtas galėdamas kalbėti čia ir kalbėsiu kaip audito komiteto narys. Ir taip pat laikysiuosi nustatyto dešimties minučių laiko. Pakalbėsiu apie penkis dalykus, problemą, kurią reikia spręsti, kaip veikia audito komitetas, e, koks yra audito komiteto darbo turinys, pateiksiu tipišką e, besikeičiančią darbo tvarkę, DAX 30 audito pirmininko rekomendacijos. E, čia apimamos visų biržoje kotiruojamų rinkų audito aspektai ir išvados. Taigi, pirmiausia, turime finansų krizę, turime ilgą nusikaltėlių sąrašą ir būtina tobulinti audito kokybę. Turime prisiminti, kad matome rinką tam tikroms prekiams, kuriomis yra pasitikima, kurios turi aukštą reputaciją, tačiau kapitalas patiria riziką, taip pat turime didelę rinkos koncentraciją kurie yra susijusių su reitingavimo agentūromis, ligoninėmis, kokybės, kokybiško draudimo bendrovėmis. Ir žinoma, taip pat esame čia, sus, čia kalbame taip pat ir apie tam tikrą prekės ženklo pripažinimą. Taigi, problema, kurią spręs, reikia spręsti, yra audito kokybės gerinimas. Auditoriai turėtų glaudžiai bendradarbiauti su audito komitetu, uh, Kai kur yra sakoma, kad auditorius pasirenka ir moka auditoriui, iš tikrųjų taip nėra, turi būti atliekamas darbas nepriklausomai. Ir mes taip pat manome, kad 10 procentų nustatyta riba yra per daug žema ir kas ketvirtį vykdomi auditai šiuo metu yra laikomi ne audito priskiriami ne audito paslaugų kategorijai. Taigi, kaip iš tikrųjų veikia audito komitetas, norėčiau parodyti jums tai, kaip audito komitetas bendradarbiauja su auditoriais. Taigi, audito komitetas pasirenka, audituojamasis moka, tačiau matome, jog yra, išlieka nepriklausomumas. Matome, kad ataskaita yra teikiama priežiūros tarnybai ir vėliau ataskaita yra aptariama metinėme susitikime, vyksta tikrai didelis bendradarbiavimas tarp visų lygių. Toliau pateiksiu tipišką besikeičiančią darbo tvarkę, matysime, kaip mes rengiamės e, ataskaitų teikimui. Matome, jog yra vidaus kontrolės sistema, taip pat Mes vykdome auditą ir mokesčių srityje, draudimo srityje ir visą tai patenka į tipišką audito komiteto darbo tvarkę. Toliau DAX 30 audito pirmininko rekomendacijos. Paprastai e, čia yra rekomenduojama sustiprinti ryšį tarp audito komiteto ir teisės aktais nustatyto audito, tam, kad būtų padidinama e, audito nepriklausomybė. Mes visi uh, E, esame linkę užsakyti viešųjų pirkimų būdu auditą reguliariai ir mes neapsiribojame 10 procentų neaudito paslaugų riba. E, norėčiau papasakoti, kaip veikia e, DAX 30 audito rekomendacijų sistema. Mes laikomės Europos parlamento rekomendacijų ir manome, kad audito komitetas turėtų teisę spręsti tam tikrais klausimais. Čia jie yra pažymėta, pažymėti žaliai, kitur, ten, kur pažymėta e, raudonai, tai reiškia, jog audito komitetas komiteto sprendimo e, procedūra yra išskirtinės svarbos. Kaip išvadas galėčiau pasakyti, jog e, būtina sustiprinti audito proceso kokybę ir nepriklausomumą. Mes e, norime, kad būtų plėtojami geriausios praktikos standartai, turėtų vykti ES kokybės e, peržiūra, e, peržiūrint auditorių darbą. Taip pat būtinas audito skaidrumas ir kokybė. Galiausiai reglamentai ir pasiekmes, kurių buvo nesiekta. Na, buvo toks atvejis, jog, pavyzdžiui, norime sodinti bulves, tačiau prancūzijos ūkininkai nenori to daryti. Ūkininkai sukelia maištą, taigi reglamentas yra neveiksmingas. Galiausiai norėčiau Jums priminti E, Jūsinių Amerikos valstijų patarimą. E, visuomet prisiminkite, kad jūsų ginklą pagamino tas, e, kuris pasiūlė mažiausią kainą. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Francis de Maršalie, kuris yra AFEP finansinių reikalų direktorius. Ačiū, ponia pirmininkė, ponas ir ponai. Ačiū už galimybę papasakoti AFEP e, nuomonę. AFEP yra privačių įmonių sektoriaus bendrovio asociacija. Ir jie atstovauja maždaug šimtą didelių tarptautinių bendrovių, dauguma kurių yra kotiruojamos biržoje, ypač KAK 40 e, sąraše. Kalbant apie audito kokybę, manau, kad pirmiausia turime priminti jo svarbą ir kokybės kriterijus. Auditas pirmiausia turi suteikti investuotojams pasitikėjimą bendrovės e, finansinėmis ataskaitomis, bet taip pat ir perteikti audito išvadas valdybai kartu su informacija, kurią įgauna iš kelių e, šaltinių. Ji turi pateikti valdybai informaciją, kuri padeda jai susiformuoti savo nuomonę apie finansinės ataskaitės. Kokybės kriterijos dėl tų trejopo lūkesčių, dėl privaloma auditorius, kurie yra labai svarbus e, investuotojams ir didelėms tarptautinėms bendruomenėms. Panaši e, vienodai yra tai. Pirmiausia yra tinkamumas. Reikia e, suderinti auditoriaus priemonės su konkrečiomis audituojamų grupių charakteristikomis, ypač tinkamas žiniomis, žinios viso pas, pasaulinio padengimas ir tarptautinio audito tinklo veiklos e, galimybės. Antra, nepriklausomumas e, to auditoriaus sprendimo. Kad galėtum spręsti nepriklausomai, turi suprasti audituojamą subjektą ir jos sudėtingumą. Trečia, išvados apie e, sąskaitų auditavimą, kurios turi būti patikimos, aiškios ir trumpos Tai yra kriterijai, kuriuos mes naudojame, vertiname siūlomą reformą. Mes suprantame ir pritarėme tikslams. Tai yra atvirumas, rinkos atverimas, informacija. Tačiau mes manome, kad tam tikros siūlomos priemonės iš tiesų prieštarauja tiems tikslams. Grįžtame, grįžkime prie tų tikslų. Pirmiausia, kaip užtikrinti auditoriaus nepriklausomumą. Žinoma, ypatingai svarbu, kad auditoriaus teikiamos paslaido, paslaugos bendroviai, kurią jis audituoja, turi na, atitikti griežtus nepriklausomumo principus. Mes manome, kad šie teikiami pasiūlymai yra pertekliniai šiek tiek. Be kita ko, darbas kuris e, Europos ir nacionalinių teisės aktų kuriejų primetami auditoriams turi būti, būti numatyti be apribojimų. E, ir čia taip pat yra svarbus ir tos ribos klausimas. Neprieštaraujančiams principams teisės aktai turėtų atsižvelgti e, dviejopą naudą trečiosiams šalims ir bendrovėms kurią teikia audito paslaugos. Pirmiausia, tai pirma, pagerinamas bendrovių e, žinios, jų, jų įgūdžiai. Antra, bendrovių charakteristikos, kurios yra naudingos audito paslaugoms. Ir e, suskaidimas į grinuos audito firmas didelės audito bendrovės atimtų galimybę naudotis ir ne audito paslaugomis. Ir taip pablogėtų ne tik kokybė šių paslaugų, bet ir privalomo audito kokybė. Tai būtų neproduktyvu. Antras tikslas - atverti audito rinką. Bendrovėms reikia ilgalaikių E, alternatyvų didelėms audito firmams. Tačiau toks na, pasiūlymas neturi būti e, kuriamas e, skubant, kas pakenktų audito kokybei. Ji pablogėtų, jeigu audito firma neturėtų pakankamai priemonių savo dispozicijoje ir jeigu jos dalyvavimas audito procese būtų nepakankamas suprasti didelės grupės. Privaloma audito firmų rotacija būtų ypač problematiška dabartinėje rinkoje, nes labai nedaug audito firmų turi tuos brožus, kurie atitinka didelių bendrovių poreikius. E, tai vienodai visoje Europoje. Tik Prancūzijoje tik penkios audito firmos turi apyvartą susijusią su auditu, kuris viršyje, viršyje 200 milijonų eurų ir yra didelė spraga palyginant šias penkias bendrovės su kitomis. Iš tiesų, šešios didžiausios audito firmos turi uh, apyvartą virš 50 milijonų, o kitos tarptautinių tinklų dalyvės turi apyvartą apie 10 milijonų. Palyginant uh, audito mokesčius mokėtus tų KAK 40 bendrovių e, ir tai sudaro apie 20 milijonų, mes suprantame, koks yra svarbus pasirinkimo ir nepriklausomybės klausimas. Na ir e, aišku, kad kai kurios audito firmas neturi e, pakankamų priemonių, kad galėtų atlikti tam tikrų didelių grupių auditą. Ir šiame kontekste privaloma audito firmų rotacija būtų aklavėte arba padidintų auditorių ir trečiųjų šalių riziką. Mes turime ieškoti alternatyvių sprendimų. Ir trečiasis tikslas - informuoti bendrovę trečiasias šalis. Pirmiausia, informuoti bendrovę. Dialogas tarp auditoriaus ir bendrovės yra labai svarbus, tačiau pagal pasiūlymus e, dėl audito komiteto pasiūlymai būtų netinkami, netitiktų bendrovių įstatymų, pagrindinių principų, kurie, kuriais e, pasikliauna e, valdybų ir direktorių valdybų e, valdymas. Fundamentalus principas yra tai, kad na, valdybos skiria pogrupius, jos joms suteikia tam tikras užduotis, tačiau Valdyba pati yra kolektyviškai atsakinga už e, savo pareigas. O audito komiteto ir jo narių specializacija ir tai, kad tuos narius tiesiogiai galėtų skirti uh, akcininkų sustikimas, prieštarautų šiam principui ir teisiniams pagrindams. Valdybos vaidmuo yra stebėti, kaip veikia bendrovė ir šią prasme stebėti finansinės skaitinybės procesą. Jos vaidmo nėra teikti rekomendacijas ar pasiūlymus apie šio proceso integralumą, nes šis valdymo ir priežiūros vaidmuo yra e, vyriausiųjų vadovų e, rankose. Komiteto vaidmuo negali būti stebėti privalomą auditoriaus e, darbą tai turėtų poveikį jo nepriklausomumui. Informuoti trečiasias šalis. Taigi, gerinti audito kokybę reikia geresnės komunikacijos tarp e, audito priežiūros e, institucijų. Tačiau klausimas yra kontrolės kokybė, o ne audito mastas. Auditas turėtų kontroliuoti finansinės ataskaitas o išplėtimas per auditoro ataskaitas, įtraukiant funkcijas, kurios yra svarbios bendrovė ar kitoms šalims, tai yra vidaus kontrolė, pareiškimas apie bendrovę situaciją. Ne tik būtų e, našta daug kainuotų ir nereikalinga, bet taip pat sukeltų sumaišti. Dėl to, kad e, ir dėl nepakankamų įgūdžių rizika auditoriams ir investuotojams padidėtų. Be to atsirastų patekimo į rinką kliūtis, o tai prieštarautų šiam tikslui. Be to, bendrovams rūpi štai kas. Jos prieštarauja, privaloma, kad privalomas auditorius vertintų bendrovės vidaus kontrolės sistemas. Vidaus kontrolę prižiūri e, bendrovės vidaus funkcijos daug dažniau visapusiškiau ir veiksmingiau negu auditorius galėtų tai padaryti yra būtina vengti e, perteklinių e, veiksmų, kas numatyta Junktinėse valstijose, o tai turėtų ir padaryti blogesnių pasiekmių, nes e, būtų įtraukta ir nefinansinė vidaus kontrolė. Tai bendrovėms kainuotų pernelyg daug ir nepagerintų investuotojų apsaugos. Įmonės taip pat mano, kad nepakankamai dėmesio skiriame auditorių tikslui. Tai yra išvengti materialių neteisingų pareiškimų finansinėse ataskaitose. Tai išskaidytų jų darbą ir tai uh, būtų nenaudinga. Taigi baigiant galiu pasakyti, kad mūsų e, bendrovės e, norėtų tokių pasiūlymų, kurie būtų pagristi solidžiais nepriklausomumo principais ir pragmatiškomis taisyklėmis. Antra, veiksmingai atvertų rinką didelių bendrovio auditui, bet laipsniškai ir organizuotai. Bet mes manome, kad reikia įvertinti e, Europos konkurencijos taisyklės ir jų poveikį rinkai. Be to reikėtų atkreipti dėmesį, kad audito vaidmuo yra išsiaiškinti, ar finansinės ataskaitos yra teisingos. Todėl reikia išaiškinti, e, išlaikyti auditorių e, darbo kokybę ir e, apriboti jiems tenkančius kaštus. Na ir aišku, kad e, visą tai turi atitikti pagrindinius bendrovių teisės principus. Na ir šie tikslai, aišku, šiais e, klausimais neturi būti, šiems klausimais neturi kilti abejonių dėl tarptautinių standartų. Ati, pagal Europos suverenumo principus, Europos sistema, priimant ir e, tvirtinant tarptautinius standartus, e, būtų sistema, kurie galėtų padėti priimti ar e, šimti tas nuostatas, kurios galėtų problematiškos Europai. Ačiū uždėmesi. Herzlichen Dank an alle Sachverständigen. Jetzt würde ich gern zunächst dem Berichterstatter. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Karim. Jis yra pranešėjas, na, o paskui pereisime prie kitų kolegų. Prašom, ponė Kerim, ar turite klausimų? Ačiū pirmininkė. Taip, galėčiau pasisakyti, tačiau gal, galbūt pirmiausia reikėtų leisti užduoti kolegoms klausimus, o aš pasisakysiu paskui. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Klausė ponas Masyp. Man Atrodė, jog yra iš tikrųjų labai svarbu tai, kad šiandien Europos parlamente priimame visus šiuos ekspertus. Buvo pareikšta daug susirūpinimo, kai kurie išsakė jį. Sakė, kad štai galima būtų neva pakengti įmonių teisės nuostatoms ir panašiai. Manau, kad auditas turi būti atliekamas tam, kad piliečiai žinotų apie įmonę. Ir šio projekto tikslas yra kova su krize. Būtent dėl to Europos komisija pateikė savo siūlymus, reaguodama į šią krizę, kuri grečia Europą ir pasaulį apskritai. Tad labai svarbu diskutuoti apie tai, kaip reikia reguliuoti tą sektorių, kuris yra labai jautrus ir kur susirūpinimų yra daug. Kaip teisingai pasakė vienas iš kalbėjusių ekspertų, dabar mes aptarėme tą sistemą, kuria reikalingas didesnis reguliavimas. Matome, kad sistema yra pernelyg koncentruota, matome lobistinius bandymus ir matome, kad mes uh, kaip Europos parlamento nariai patiriame didžiulį spaudimą. E, panaši situacija vyko, kai buvo e, bandoma reguliuoti bankų sektorių. Kai tik siekiama čia didesnio reguliavimo, matome, kad e, sukrunta lobistai. Tos keturios didžiulės įmonės, didysis ketvirtas, padarė viską, ką galėjo, kad sutrukdytų šio teisės akto rengimui. Ir buvo bandoma daryti viską, kaip kalbėjo ekspertai, kad būtų išlaikyta esama padėtis, kad niekas nepasikeistų. Akivaizdu, kad esamą padėtį reikia keisti, kad būtų galima sukurti patikimesnę sistemą, kad sektorius po finansų krizės galiausiai būtų sanuojamas Mes esame Europos parlamento nariai ir turime būti nepriklausomi, lygiai taip pat kaip nacionalinių parlamentų nariai turi būti nepriklausomi. Vienas iš kalbėjusių paminėjo įdomų pavyzdį. Jeigu mes neįsikišime iš šią sritį ir nieko nedarysime, įsikiš nacionaliniai parlamentai. Tai reiškia, kad savo sprendimus pradės siūlyti 27 valstybės narės, o mano supratimu reikia bendro sprendimo. Mes, Europos parlamento nariai, Turime pareigą šią situaciją spręsti ir koordinuoti veiksmus su nacionaliniais parlamentais, kad būtų priimami harmoningi sprendimai. Kaip teisingai minėjo komisaras Barnier, G20 susitikime net buvo iškelta mintis, kad reikėtų numatyti pasaulinius standartus, kad ši problema būtų sprendžiama. Na, nežinau, ką pasakys mūsų kolegos kitos institucijos. Aš esu šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Ir norėčiau pasakyti, kad aš oligopolio susikūrimo šiame sektoriuje tikrai nenoriu. Ir aš tikrai priešinsiuosi jo susidarimui. Grįžtu prie pasiūlymo, kurį išsakė vienas iš kalbėtojų ir jeigu ponas Kerim nepasiūlys šito, e, šitos nuostatos, aš įtrauksiu į pakeitimus E, šią formuluotę vienu iš kalbėtojų. Svarbu įtvirtinti, kad būtų vykdomas bendras auditas. Jeigu norime pasiremti Prancūzijos pavyzdžių ir jeigu manau, kad tas pavyzdys yra geras, tai turime tai ir daryti. Šis pavyzdys gali būti geras. Siekiant užkirsti kelią tiems niekam tikusiems į problemas stumintiems oligopoliams. Nes oligopolijų susidarimas yra blogas dalykas. Ir jeigu tokius oligopolius, kurie didysis ketvertas, Big Four, tai ta problema yra tik dar didesnė. Aš eidamas šią salę štai gavau laišką, stebinantį mane laišką. Jį gavau iš antros vienos didžiausių įmonių, City 2, viena iš didžiausių tai yra įmonių, antra pagal svarbą įmonė. Ir tame. Ir, ir, ir šiaip apskritai mes iš, išgirdome labai daug e, pozicijų dėstymo iš didžiojo ketverto, iš kitų didžiųjų įmonių. Ir be tų įmonių klientų, aš manau, kad visa, kad yra labai svarbu išklausyti čia esančių kolegų, už, šal, už šalės ribų esančių kolegų. LSS laiškas štai sako, kad, kad e, sektorius susiklošiusi situacija yra katastrofiška ir jūs parlamentarai turite reaguoti. Na, dėkoju už tai, nes būtent jūs pateikėte mums nuorodas, kokiu keliu turime eiti, kad situacija būtų išspręsta, nes reikia, kad tie lobistai geriausiai liktų už mūsų įsteigos durų. Reikėtų nustoti e, nulatos kesti jų spaudimą, jeigu norime auditorių nepriklausomybės. Pirmiausia, turime užtikrinti parlamento narių nepriklausomybę Taigi būkime nepriklausomi ir pasakykime, kad 2012 metais baigėsi oligopolių era šioje srityje. Ačiū. Dėkojame kolegė Lichtenberger, prašau. Dėkoju. Mano kolega kalbėjo labai emocingai. Aš išklausėme labai marktbeherrschenden Unternehmen schon etwas Kopfzerbrechen. Und es ist natürlich. Reikėtų äh, užtikrinti kontrolę, tinkamą rinkos kontrolę, apie tai buvo kalbėta. Ir ähm, valstybės narės tokią kontrolę jau užtikrina, tad mano äh, problema yra ta, kad komitetų posėdžiai dažnai vyksta paraleliai ir Aš nespėjau į posėdžio pradžią, tačiau kaip jūs įsivaizduojate turėtų būti atliekami tie tikrinimai. Ir antra, kokie yra mechanizmai, kuriuos įdėkti siūlytumėte. Štai mano kolega kalbėjo apie oligopolijų susidarimą. Nes tos didžiulės įmonės, kurios yra labai takingos rinkoje, gina aktyviai savo interesus, jų įtaką turbūt reikėtų sumažinti. Aš kalbėsiu galbūt siniškiau negu mano kolega. Aš norėčiau tarti žodį dėl lobizmo. Štai dėl ko, nes jūs savo pasisakymų paskatinote mane, ponė Braunai, tai padaryti. Na, iš tikrųjų, tas didysis ketvertas lobistinę veiklą vystė ypač aktyviai. Tačiau didė, didžio, ne tik didžiosios įmonės, bet ir vidutinės tos, į tą lobistinę veiklą labai noriai leidosi. Ir galiausiai jomis pasiekė mažosios audito įmonės. Norėčiau pasakyti, kad gavau laišką. Laišką asmens, kuris e, dėstė vienos nedidelės Vokietijos audito įmonės patirtį. Vokietijoje mes ten pradėjome renkti tokią nedidelę revoliuciją, nes mažosios audito įmonės susibūrė draugien ir įkūrė audito įmonę. Tai gerokai išgazdino ekonomikos ministeriją Nuolatos yra manoma, kad mažyliai nieko negali nuveikti, bet čia buvo suveikta taip, kaip suveikė piratų judėjimas Vokietijoje. Įvyko šis veiktas neįprasto. Pirmą kartą buvo pakviestas audito rūmų pirmininkas. Tačiau tai iš tikrųjų buvo labai sudėtingas klausimas, prie kurio dirbau. Tačiau jau seniai dirbu tiek rengiant žalėje knygą, tiek kitus dokumentus, esu sutikusi su daugybė atstovų, ekspertų šiame e, dirbančių šią srityje. Aš daug laiko esu praleidusi spręsdama šios klausimus, tad nežinau, kokio sprendimo reikėtų laikytis. Aš išklausiau visos eilės pasisakymų ir jūs sakėte daugmaž tą patį, ir ponas Ikert, ir kiti Juridinių požiūrių čia matome tam tikras pasiekmes. Pone Mural mums kalbėjo apie investuotojus. Vykdant reformas, užtikrinant geresnę kokybę, sakoma, galima užtikrinti geresnę tvarką šiame sektoriuje, tačiau per nelyg keičiant tvarką galima nebematyti visumos, galima per nelyg susmulkėti tuose sprendimuose. Taigi reikėtų, kad būtų, jeigu aš esu auditorius, kad būtų užtikrinta mano nepriklausomybė, tačiau auditoriams Vokietijoje tai nėra lengva. Yra daugybė teisės aktų, kurie nepadeda to daryti ir galiausiai reikėtų tartis, ar reikia likti nepriklausomiems ir ar dar tos įmonės yra nepriklausomos, ar galiausiai jau nebe. Iš šito klausimo labiausiai atsiminsiu štai ką. Beveik visi kalbėjusieji minėjo, jog ta dešimties procentų riba nėra teisinga auditui. Tiek bent jau pasižymėjau aš iš jūsų pasisakymų. Kai dėl oligopolijų naikinimo. Svarbus yra tas faktas, kad administracijos struktūroms e, svarbus atrodo tas didysis ketvertas. Galbūt, pavyzdžiui, skelbiant konkursus tą monopolį galima būtų šiek tiek apkarpyti. Tačiau ką daryti, kai kalbame apie valstybės ataskaitas? Aš kalbėdamas su tų didžiųjų įmonių atstovais jų klausiau, ar galite atlikti sąskaitų auditą ir kaip būtų tada su bendru auditu. Ar jį galėtumėt atlikti, kai šito klausiau vidutinių firmų, paprastai jų atstovai man sakė štai ką. Jeigu jūs, kaip teisės aktų kuriai, nesudarysite mums galimybių e, gauti sutarčių mes negalime išlaikyti savo darbuotojų įmonėje. Sudarykite mums galimybės. Duokite galimybę pritraukti darbuotojų ir iš didžiojo ketvirto, tačiau didysis ketvirtas pasakė štai ką, pasakė mes nemanom, kad e, tai būtų teisinga. Nes būtent, būtent mūsų pastangų, didžiulio darbo dėka mes tapome tokiais dideliais, mes daug investavome į darbuotojų mokymą, parengėme juos ir būtų nenormalu, kad juos prarastume dėl to, kad pralaimime konkursus. Tai yra iš tikrųjų didžiulė dilema, tačiau jeigu turėčiau dabar tarti lemiamą žodį, tiesiog nežinau, ką turėčiau sakyti. Be abejo, svarbu yra paslaugos kokybė. Tačiau didžiausia problema yra pasirinkti, ką darysime, kad priimtume tokį sprendimą, kuris nebūtų negatyvus. Mums yra sakoma, kad dauguma siūlymų, kuriuos pateikė Europos komisija, neturės reikiamo efekto ir jiems galėčiau gal iš dalies pritarti, tačiau iš tikrųjų labai sunku uh, yra aiškiai apsibriežti problemas ir parinkti geriausią sprendimą. Dėkoju. Agė, a... ponė Reigner. Ačiū, aš turiu vieną konkretų klausimą poniai Moral. Tikrai nustebau išgirdusi investuotojų požiūrį dėl rotacijos. Manote, kad tai yra neigiamas požiūris, neigiamas dalykas. sakoma, jog auditoriai jau būna susipažinę su tuo, kaip veikia įmonė, su jos tvarka, tačiau iš tikrųjų, man atrodo, jog investuotojai turėtų būti labiau suinteresuoti tokią rotaciją po tam tikro laikotarpio. Iš investuotojų požiūrio taško tikrai tai būtų jų pačių interesų labui sulaukti kitokios perspektyvos. Norėčiau, kad išplėtotumėte savo požiūrį šią temą. Pone Karim, ar jūs turėtumėte daugiau klausimų? Jeigu ne, tuomet vėl suteiksiu žodį ekspertams. Buvo du klausimai, vienas iš ponios Lichtenberger ir konkretus klausimas iš ponios Reikner. Galbūt galime pradėti nuo jo, o paskui paklausėme ekspertų, kurie norėtų atsakyti ponė Lichtenberger. Pone Moral, ačiū. Mums susirūpinimą kelia privaloma rotacija po šešerių metų laikotarpio, kadangi tai sudarytų per daug išlaidų ir nutrauktų įmonių veiklą. Įmonės dažnai būna restruktūrizuotos arba sujungtos. Ir jeigu auditoriai tuo pat metu dar būtų keičiami, tai tikrai labai smarkiai E, suardytų įmonių veiklą. Yra reikalaujama, kad būtų pakeistas auditorius, o tuo tarpu investuotojams parankiau, kad išliktų buvęs auditorius. Ir žinoma, čia vaidmenį turėtų suvaidinti audito komitetai. Mes esame linkę pritarti tam, kad būtų nustatytas reikalavimas skelbti viešąjį konkursą, sakykime, po dešimties metų. Ir tai užtikrintų, kad būtų daugiau skaidrumo ir investuotojai galėtų labiau dalyvauti šiame procese ir prašyti pasikeitimų, jeigu tai būtų būtina. Sakyčiau, jog pagrindinės investuotojų grupės Junktinėje karalystėje prieš keliarius metus sakė, jog nebūtinai jie norėtų, kad būtų skiriamas didysis ketvirtas iš šio ketvirto audito kompanijos. Pirmininkas, ačiū, kas norėtų atsakyti į ponios Lichtenberger klausimą. Profesorius Zygertas, prašau. Žinoma, audito komitetai norėtų, kad būtų daugiau konkurencijos. Žinoma, jeigu norime pirkti paslaugas, tuomet mums reikalinga konkurencija. Tačiau Pasiūlyčiau štai ką. Jeigu šalinsite vieną iš didžiojo ketvirto, tuomet liks trys auditoriai. Ir manau, jog tai pataikys tiesiog į taikinį. Toks yra praktinis atsakymas. Kita vertus, apsidairas aplinkui matau, jog visi iš jūsų naudojatės Apple. Iš tikrųjų, tai jau yra monopolija. Uh, Norėčiau, kad man būtų suteikta daugiau galimybių rinktis, tačiau negaliu pakeisti esamų ekonominio vystimosi aplinkybių. Tiek. Pirmininkas, ačiū. Nematau, kad dar kas nors norėtų užduoti klausimą. Ar kiti ekspertai norėtumėte atsiliepti? Prašau, ponė Johnsonai. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai norėčiau atsiliepti į uh, jungtinio audito uh, pastebėjimus apie ką kalbėjo Brown. 27 valstybėse narėse šiuo metu yra galimybė skirti jungtinius auditorius, tai nėra kažkas naujo, tai jau buvo paminėta anksčiau, tai vyko Danijoje, vėliau tai buvo šiek tiek apribota, tai taip pat vyksta ir Prancūzijoje, yra įvairių modelių, apie tai daugelis šiuo metu svarsto. Uh, Ir žinoma, jog kai kurie iš patiktų pasiūlymų sulaukia atsako ir iš žmonių nepriklausančių šiai profesijai. Ir taip pat buvo atsiliepta ir neigiamai įsiūloma žalėje knygą. Ir dabar aš kalbu apskritai už visą profesiją. Yra teigiama, kad jungtinis auditas galės sumažinti koncentraciją Tačiau, kadangi jis leidžia plėtoti gebėjimus, tačiau taip pat turime suprasti, jog reikalingos ir svarbios investicijos tam, kad tai būtų galima gyvendinti, reikalingi tam tikri žmogiškiai ištekliai, geografinis pasiskirstimas ir taip toliau. Taigi neturime manyti, kad tai yra greitas sprendimas. Taip nėra. Jis tikrai užims daug laiko. Andrew Brown taip pat paminėjo uh, pasidalyto audito e, aspektą. E, pavyzdžiui, tam tikrus e, verslo segmentus audituoja mažesniosios įmonės. Yra tokia situacija, jog yra auditorių šalia ir grupinių auditorių, galėtume dar plėtoti tokius gebėjimus, tačiau čia ir vėl mums reikia dar labiau apsvarstyti šį aspektą. Uh, reikės nustatyti tam tikras nuostatas e, atsižvelgiančias ir į investuotojus. Ir tai mums kelia sunkia dilemą. Reikės atrasti balansą tarp galimybių ir investavimo. Ačiū. Labai ačiū. Tuomet žodis ponui Karimui padaryti išvadas. Pirmininkė, ačiū. Įdėmiai klausiausi visų išdėstytų pastabų. Kai kurios dalykus išgirdau pirmą kartą. Tai yra, esu girdėjęs anksčiau, galiu sąžininkai pasakyti, kad per 20 su viršum metų, kuriant viešąją politiką ir ją įgyvendinant, kaip sakė kolega anksčiau, šis, ši tema e, yra man ko gero viena sudėtingiausių nors man teko renkti ir gana sudėtingų dokumentų šiame parlamente per pastarosius septynerius metus. Tačiau ši diskusija man priminė tokią istoriją, kurią girdėjau būdamas septynerių metų, kai man pasakė, kad jeigu nori pradėti diskusiją, reikia pakviesti du apskaitininkus vakarienės. Jeigu nori kad diskusija taptų įdomi, reikia pakviesti teisininkų, o jeigu nori e, iš vis e, viską padaryti cirku, tai reikia pakviesti politikų. Taigi štai, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Taigi, ką mums teks daryti su tuo, ką turime? Pirmiausia, man atrodo, kad mes turime pripažinti, kodėl, kol esame ten, kur esame. Ir todėl kai kurie žmonės, kaip ponas Masipas, taip e, aistringai reiškia savo nuomonę. Tačiau panai Masipui taip pat galiu pasakyti, kad per trumpą tą laiką, kurį analizuoju šios dokumentus, niekas man nepatikė protingo argumento, kad reikia išlaikyti esamą situaciją. Visi, kas kreipiasi į mane, teikia naujas idėjas ir kai kuriais atvejais visai šviežias. Kai kurios buvo praktiškai beprotiškos ir neveiktų, tačiau kitos idėjos, kurios yra svarstytinos. Pirmininkė, tikriausiai prisiminėte, kai aš padariau trumpą pristatymą, pradėjom keitimusi nuomonėmis, nuomonėmis šią temą. Aš nenorėjau prisimti pažadų e, elgtis vienokiu ar kitokiu būdu. Aš kol kas vis dar klausausi visų, kas jie bebūtų, maži, dideli ar dideli lobistai, suinteresuotos grupės, profesionalų organizacijos, jeigu kas nors nori padaryti įtaką šiam procesas. procesui ir aš klausausi jų. Taip pat protokolui galiu pasakyti, kad hmm, kiek galima pasakyti apie šios apsikeitimus nuomonėmis, ne vieną kartą man nekilo e, jokių baimių dėl tų, tos medžiagos, kurią gaunu. Ir aš e, raginu žmonės ir toliau tai daryti. Tačiau vienas dalykų, kuris yra visiškai, mano nuomonė, svarbiausias, absoliučiai svarbiausias, Tai yra, ką mes turime pasiekti. Pirmiausia, aš esu apsisprendęs, kad viešojo intereso argumentas yra visiškai gyvybiškai svarbus. Mes kaip parlamentas, kaip komitetas turime užtikrinti, kad pateiksime pasiūlymų rinkinį, kurie didintų pasitikėjimą tiems, kurie remiasi kliaunasi šiuo procesu, o ne tokį pasitikėjimą sumažintų. Ir tai reikštų net, ne, naudą ne tik investuotojams, kurie buvo čia atstovami, tai yra daug plačiau. Turime užtikrinti, kad apimtume kuo platesnį spektrą. Aš taip pat e, suprantu, kodėl Auditoriai domisi šio procesu, nes iš esmės vienas iš klausimų, kurį keliame, yra koks yra profesionalaus auditoriaus vaidmuo. Ir čia priklausomai nuo to, ką mes galiausiai pateiksime, galime <clears throat> apibriežti visiškai naują auditoriaus vaidmenį. Todėl manęs visai nestebina, kad jie šitaip domisi šiuo klausimu. Tačiau atsakydami į klausimą turime užtikrinti štai ką. Kalbama ne apie bandymus manipuliuoti rinką, o apie tai, kad užtikrintume, jog egzistuoja tinkamas nepriklausomimas atliekant šią funkciją. Aš turiu tam tikrų idėjų, kurias e, pirmiausia išsakysiu šešėliniams pranešėjams individualiai, po to kolektyviai, bet visada tiesiogiai, atvirai ir sąžiningai, kai užbaigsime šį procesą. Aš galbūt e, norėsiu aptarti tai su platesnėmis suinteresuotomis su grupėmis, bet pirmiausia pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Na ir pats paskutinis dalykas, kurį pasakyčiau, remdamasis e, išsakytomis mintimis čia ekspertų. Pirmininkė, aš e, buvau, man padarė įspūdį, kaip jie laikėsi jiems skirto laiko. Jeigu jie imtų už kalbėjimo laiką pinigus, galbūt būtų kitaip, bet visiems jiems noriu pabrėžti štai ką. Iš patirties darbo šiame komitete galiu pasakyti, kad kolegos, su kuriais dirbam visada buvo nešališki ir visuomet e, buvo profesionalus. Ir galbūt jūs esate patyrę, kad e, jums e, reikia ateiti į šį komitetą priminti mums mūsų vaidmenį, tai būkite patikinti, kad aš žinau ir mano kolegos žino ir supranta, kad, kad mes turime demonstruoti viešai nepriklausomumą savo sprendimų prieimimo procese, o tam reikia nemažo atvirumo elemento. Ir jūs to susilauksite. Aš tikrai turiu padėkoti ponui Vaudeirai taip pat, kuris nuo pat pradžių pradėjęs dirbti su šio dokumentu, ėmėsi iniciatyvos ir susitiko su mameni. Jis mums pasiūlė bendradavimo ranką, ne tik man kaip e, pranešėjai, bet ir visiems komiteto kolegoms, visiems žmonėms, kurie atstovauja suinteresuotas grupės. Taigi aš noriu paraginti Jūs pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir jis čia šiandien yra, galite su juo užmėgsti ryšius. Pirmininkė, remiantis e, duomenimis, kurios gavome, aš norėčiau kol kas apsiriboti savo pastabomis, nes esame procese, e, kurį turėsime tęsti. Aš nenorėčiau dabar nieko pasakyti, kas po to, po dviejų, trijų savaičių e, imtų persekyti mane. Ir per ateinančias dvi, tris savaitės aš kur nors e, e, nukeliausiu į saulėtą šalį ir paskaitysiu daugiau apie daugybę, daugybę tų dokumentų, kuriuos jūs man siunčiate. Labai ačiū pranešėjai, dėkoju visiems ekspertams. Man atrodo, kad mes tikrai šiek tiek daugiau susidomėjome šią temą, nors sprendimai toli gražu nėra aiškus. Ačiū visiems už visus padažus, pažadus iš pranešėjo pusės ir galiausiai tikiuosi pasieksime tinkamą rezultatų. rezultatą. Dabar norėčiau padaryti minutės pertrauką ir po to tęsime komiteto darbo atvarkės svarstymą. Galo will, weil die gleich weg muss. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt gerne die Sitzung fortsetzen. Žvelgiu į laikrodį ir matau, kad turim tęsti posėdį, kolegos. Mūsų kolega Genu turis netrukus išeiti, tad mūsų paprašė leisti jam pristatyti savo pranešimą galėsime gal ponios Tais pranešimą taip pat pristatyti, o paskui pereisime prie ponios Lichtenberger pranešimo. Ir paskui ir jums kalbė, poniai galiu dabar suteiksime žodį. Dėkoju. E, vyks pirmasis apsikeitimas nuomonėmis ir kalbėsiu apie Apie kągi kalbama mano pranešime? Tai yra autoriaus teisė sulaukti atlyginimo už, origina, or, už originalų kūrinį, ar tai būtų grafinis ar plastinio meno kūrinys, tuo atveju, kai kūrinys yra perparduodamas. Direktyvoje e, buvo siekiama harmonizuoti pačias įvairiausias sąlygas. Um, ir buvo stengiamasi apibriežti, kiek laiko turi būti saugomas kūrinys pardavimo atveju, jeigu kūrinys parduodamas iki 70 metų, iki um, menininko mirties. Um, šie teisės aktai, kurie vyksta, tie sandoriai, kurie vyksta tarp, tarp uh, sandorių pusių, Ir paskui stengiamasi įvertinti kūrinio kainą ir pagal tai paskaičiuoti mokestį. Taip pat stengiamasi nustatyti minimalų mokestį, kurį nustato valstybės narės ir kuris negali viršyti 3000 eurų. Norėčiau pasakyti, kad keturios valstybės narės pasinaudojo pereinamojų laikotarpių ir jos nusprendė kol kas netaikyti šitos direktyvos, norėčiau paminėti Austriją, Airiją, e, Niderlandus ir Jungtinę karalystę, kadangi e, Londonas yra ta vieta, kur aktyviai prekiaujama meno kūriniais. Gruodžio 14 dieną 2011 metais buvo paskelbtas komisijos, buvo paskelbtas pranešimas apie per, perdavimo teisę ir ten yra kalbama apie vidaus rinkos taisyklių poveikį ir kalbama apie tai, kokį poveikį galėtų turėti tokio mokesčio įvedimas valstybėse, kuriuose tokio mokesčio nebuvo. Kai dėl kūrinių per, pardavimo aukcionuose e, tų meno kūrinių, kur autoriai dar gyvi. 2010 metais buvo nusitirba milijonas eurų. Europos Sąjunga sudaro tų e, pardavimų trečdalį. Komisija konstatavo, kad rinkos dalis, kuri turi ES šiame segmente, nuo 37 procentų 2005 metais nukrito iki 30 procentų 2010 metais. Bet visa tai dėl to, kad apskritai e, Junktinės karalystės rinkos dalis susitraukė, kai dėl pardavimo tebe gyvenančių e, autorių kūrinių, kurie yra kilę iš ES, matome, kad e, pasimas pakelimas, pakilimas 2002 metais 60 procentų siekėte pardavimai, 2006 60 procentų. Taigi komisija mano, kad perpardavimo teisės harmonizavimas turėtų būti taikomas meno rinkose, kai dėl paveldėtojų, kai kūriniai parduodami aukcionuose. 70 metų po menininko mirties 3,5 milijardo siekia 2010 metais pardavimų skaičius ES čia užėmė, ES teko trečdalis šios sumos. Kalbant apie konkurentus. Turime paminėti, kad yra susiklošiusi tokia ypatinga situacija Junktinėje karalystėje, kaip jau sakiau, dėl to tai turi ir mums įtakos. Kai dėl e, perpardavimo teisės ar mokesčio valdymo, e, čia reikėtų numatyti bendrą e, valdymą, kolektyvinio administravimo reikiamas taisyklės ir pagal teik, pagal tuos skaičius, kuriuos teikia kolektyvinio administravimo įmonės, 10-20 procentų sudarytų e, ta suma, e, nuo, skaičiuojant nuo kūrinio vertės. Aš savo pranešime norėčiau sutelkti labiausiai prie šių dalykų. E, Rinka labai sviruoja šios rytyje ir šios rinkos e, aspektai svarbiausia yra tokie. Smarkiai išaugo Kinijos rinkos dalis, šiandien jis sudaro 23 procentus, tuo tarpu tik 6 procentus ši rinka siekia 2006 metais pastebima jungtinių valstijų dominacija, jai tenka 34 procentai rinkos ir sumažėjo Europos rinkos dalis. Ir dabar, perinu prie to, ką norėjau pasakyti, norėčiau pažvelgti į tai, kaip reikėtų vertinti įvairius faktorius, kurie galėtų paskatinti Europos meno rinkos plėtojimą, kad būtų galima sustabdyti jos eroziją ir kad būtų galima Europai sugražinti tą vietą, kurią jinai turėjo, kad jinai taptų vėl dominuojančią partnerę šioje rinkoje. Aš, aišku, išklausysiu kolegų pranešimų ir manau, kad konsultuosiu tikrai su visomis suinteresuotomis pusėmis. Turėsiu įvertinti visą eilę kitų faktorių, kurie galėtų turėti įtakos šitai rinkai. Tačiau jau dabar noriu pasakyti, jog pirmiausia susitelksiu prie šių dalykų, kurie yra tikrai labai įdomus. Pirmiausia, tas vadinamasis kaskados efektas Čia e, poveikis netoks kaip PVM atveju, kai mokesčius reikia mokėti už kiekvieną sandorį. Susidaro vadinamasis kaupiamasis poveikis, galvant apie kūrinius, kurie parduodami, perparduodami ne vieną kartą. Paskui kalbėsiu apie procentą, kuris taikomas kiekvienai kainos kategorijai, kaip pasakyta ketvirtajame direktyvos straipsnėje. Na, suprantama, reikės kalbėti apie išlaidas ir susijusias administravimo išlaidas šio mokesčio. Ir galiausiai paskutinis svarbus klausimas yra toks, ar reikėtų riboti ar ne perpardavimo teisę ir mokesčius, tik, taikyti juos tik tai tiems kūriniams, kurių autoriai dar gyvi. Galėčiau pasakyti, kad Savo pranešimų projektą ketinu pateikti gegužės mėnesį, tad kviečiu kolegas uh, pateikti savo komentarus, kai tik jie galės tai padaryti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponė Galo. Turiu norinčių pasisakyti, tačiau aš pats norėčiau pasisakyti. Kai 99 metais patvirtinome šią direktyvą, kuri įsigaliojo 2000-aisiais, mūsų tikslas buvo mėginti padėti vargšams menininkams. Tie vargšai menininkai praleidžia savo jaunystę, tapydami, kurdami kitokius meno kūrinius, o vėliau jų meno kūrinių kainos pakyla jie kainuoja labai daug, o patys menininkai negauna labai jau daug už savo kūrinius ir išlieka vargšais labai ilgai. Taigi, kalbant statistiškai, reikėtų pasižiūrėti, kokį poveikį turėtų šios direktyvos įgyvendinimas. Tie menininkai, kurie dar gyvena, turėtų turėti tam tikro pelno iš savo meno kūrinių pardavimų. Ir taip pat antroji ir trečioji karta po menininkų mirties taip pat turėtų turėti teisę pasinaudoti pelnu už meno kūrinius. Buvo nustatytas ilgas pereinamasis laikotarpis tiems, toms valstybėms narėms, kurios neturi atitinkamų teisės nuostatų. Kažina, ar tokia padėtis egzistuoja kitose pasaulio dalyse, kadangi keista turėti tokį ilgą pereinamąjį laikotarpį. Man pačiam kyla keletas abejonių dėl to, kiek ši direktyva apskritai veiks tinkamai. Mes nenorime apriboti direktyvos taikymos ryties vien tik tai meno kūriniams, kurių autoriai vis dar gyvena. Bet kokiu atveju dabar nenoriu leistis į diskusijas. Mes diskutavome apie tai 99 metais ir gana gerai prisimenu tų diskusijų turinį. Taip pat prisimenu ir jų rezultatą, kuris nebuvo toks, mes, kurio mes norėjome pasiekti. Nematau daugiau norinčių pasisakyti, taigi galime eiti toliau. Ir dabar periname prie bendrų diskusijų. Ar komisija norėjo kažką pasakyti? Jeigu ne, tuomet periname prie bendrųjų diskusijų dėl tarptautinės konvencijos dėl vaikų grobimo. Prašau, ponė Lichtenberger. Taip, labai ačiū. Man labai malonu tai, kad profesorius Times gali dalyvauti mūsų diskusijose ir šiame klausime. Ši tema dažnai yra vaizduojama, e, lyg tai būtų kažkokios abstrakčios diskusijos, abstraktus debatai, tačiau mes uh, turime prisiminti, su kuo tai yra susiję. Vaikai yra grobiami, pervežami iš vienos valstybės į kitą, padėtis yra labai dramatiška. Ir pirmą kartą dabar mes apžvelgiame padėtį ir pasižiūrime tai, ką pavyko pasiekti Hagoje vykusiai konferencijai. Ir šiame pranešime mes vertiname, ar rezultatai yra teigiami ar ne. Dėkoju, profesorė Tains. Ačiū. Džiaugiuosi galimybę kreiptis į Jūs Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos vardu. Esu pirmoji sekretorė. E, kalbame apie 80-ųjų metų vaikų grobimo konvenciją ir jos atnaujinimus. Pirmiausia, pakalbėsiu apie tai, kaip veikia konferencija. Toliau pakalbėsiu apie prisijungusias prie konvencijos valstybės narės pastaruoju metu ir taip pat apie reikalingą techninę pagalbą, pagalbą ir mokymus prisijungusiuose valstybėse. Pirmiausia, norėčiau trumpai apibūdinti šią konvenciją tam, kad galėtumėte tinkamai įvertinti jos svarbą tarptautinėme kontekste. Daugelis tarptautinių vaikų grobimo atvejų vis auga, kadangi daugėja tarptautinis, didėja tarptautinis judumas, taip pat daugėja ištokų atvejų. Ir kalbant apie tarptautinius vaikų grobimus, tai atneša labai rimtų pasiekmių tiek vaikams, tiek ir paliktiems tėvams. Vaikai nebegali matytis su tam vienu iš tėvų ir likusiais šeimos nariais, tačiau tuo pat metu jie yra perkeliami ir į naują aplinką kurioje yra kitokia teisinė sistema, socialinė struktūra, kultūra ir labai dažnai kalba. Šie skirtumai kartu su fiziniu nuotoliu yra susiję su tuo, jog tarptautiniu būdu pagrobtą vaiką sugražinti yra labai sunku. Tarptautinė vaikų grobimo konvencija nustato bendradarbiavimo sistemą tarp valstybių, siekiant gražinti vaiką į jo įprastinės gyvenamosios vietos šalį. Čia taip pat yra kreipiamasi į centrinės atsakingas institucijas, kurios bendradarbiauja, kad galėtų surasti ir sugražinti vaiką. Ir siekiama nuspręsti, kokia yra geriausia vaiko globos vieta. Šios konvencijos tikslas yra apsaugoti vaikus nuo žalingo tarpvalstybinio grobimo poveikio. E, suteikiant e, tam tikrą procedūrą, pagal kurią būtų galima saugiai sugražinti vaikus. Pirmiausia, ši konvencija užtikrina globos, kad globa bus suteikiama ten, kur buvo nulatinė vaiko gyvenamoji vieta. Greito gražinimo principas taip pat pasitarnauja grob, kaip grobimo atgrasančioji priemonė, siekiant nustatyti padėtį, kuri buvo prieš vaiko grobimą. Taip pat siekiama užkirsti kelią e, grobėjui pakartotinai pagrobti vaiką. Būtina išsiaiškinti, kurioje valstybėje nuolat gyveno vaikas, siekiama, kad būtų nepažeidžiamos globos teisės ir būtina nustatyti, kad pareiškėjas e, galėjo pasinaudoti šiomis e, teisėmis, kuomet vaikas buvo neteisingai pagrobtas. Kaip jau sakiau, bendradarbiavimas tarp centrinių atsakingų institucijų yra labai svarbus siekiant tinkamai įgyvendinti vaikų grobimo konvenciją. Centrinės atsakingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje teikia paramą nustatant vaiko buvimo vietą, e, siekiant, e, kad vaikas būtų sugražintas savanoriškai ar kad būtų prieita taikaus susitarimo. Taip pat e, siekiama užkirsti kelią tolesniam vaiko interesų pažeidimui, siekiant sugražinti vaiką ir imantis būtinų administracinių priemonių, siekiant užtikrinti saugų vaiko sugražinimą. Taip pat yra nustatytas procesas, e, pagal kurį e, valstybės narės prisijungia prie šios konvencijos. 38 konvencijos straipsnis nustato prisijungimo prie konvencijos procedūrą ir atitinkamas tolesnės nuostatas. Prisijungimo mechanizmas yra derinamas su Niderlandų užsienio reikalų ministerija. Konvencija vėliau įsigalioja toje valstybėje e, trečiojo kalendorinio mėnesio po konvencijos deponavimo e, laikotarpiu. Prisijungiančioji valstybė narė e, iš karto privalo taikyti konvencijos nuostatas. Kitaip tariant, visos kitos e, susitarinčiosios šalys privalo taip pat pritarti naujos prisijungiančios valstybės įstojimui. ir yra nustatytas laikotarpis, tai yra pirmoji diena po trijų mėnesių laikotarpio po to, kai kitos susitarančiusios šalis patvirtino tokios valstybės įstojimą. Jeigu atsiversite šią konvenciją ir pasižiūrėsite į susitrančias šalis, kurios e, e, sudarė kon šią konvenciją 80 metais, e, jūs jeigu paspausite ant A raidės interneto puslapyje, pamatysite sąrašą tų valstybių narių, kurios pritarė, pavyzdžiui, Rusijos federacijos įstojimui, kada ir kada įsigaliojo šios konvencijos galiojimas e, Rusijos federacijos atveju. Ir dabar ši konvencija jau galioja tarp Rusijos ir kitų aštuonių valstybių, Kitos dar trys valstybės patvirtino Rusijos federacijos prisijungimą prie konvencijos, tačiau kol kas dar nepraėjo trijų mėnesių laikotarpis, todėl tarptų valstybių Rusijos konvencija dar negalioja. Dabar konvencija šiek tiek skiriasi nuo 96 metų vaiko apsaugos konvencijos. Ten yra nustatytas tam tikras valstybių e, prieštaravimo terminas. E, tikimės, kad e, 2010 m. tarybos e, sprendimas e, netolimoje ateityje bus įgyvendintas ir bus pakeistos tam tikros nuostatos. Kalbant apie 1980 m. konvenciją, dabartinės valstybės narės taiko skirtingą požiūrį, laikosi gerosios praktikos e, principo dėl įgyvendinančių priemonių ir 80 m. konvencija teigia, jog prisijungiančiosios valstybės narės e, privalo e, patvirtinti įstojančią valstybę narę tam, kad joje galėtų galioti e, vaiko grobimo konvencija. Didžioji dauguma susitrančiųjų šalių dabar gali atlikti tam tikras priemonės prieš patvirtinamos naująją įstojančią valstybę narę šalių klausimynuose, kurį parengė specialioji komisija 2011 m. birželio mėnesį, yra pateikti du klausimai susiję su stojimais. Kaip dažnai jūsų valstybė narė, jūsų valstybė deklaravo naujų šalių įstojimo pripažinimą ir E, laikėsi 1980 metų konvencijos nuostatų. Atsakymai iš 40 ir daugiau valstybių yra prieinami mūsų interneto svetainėje. Siekiant palengventi stojančiųjų valstybių pripažinimą, mes tvirtai raginame, nors tai yra savanoriškas pagrindas, stojančiasis valstybės atsakyti į tam tikrą klausimyną, kuris yra susijęs su specifiniais dalykais, tokiais kaip e, būtinais e, teisės aktais, kurie turi būti gyvendinami e, šalies viduje, kalbant apie vaikų vietos, buvimo vietos nustatymą ir kitus dalykus. Ir atsakymai į šio klausimino klausimus yra patalpinami mūsų interneto svetainėje ir kitos e, valstybės šalis gali vėliau konsultuotis tarpusavėje ir priimti sprendimą. E, pavyzdžiui, yra klausimai, kuriuos atsakė Singapūras ir Andora, kol kas Rusijos federacija dar nepateikė visų atsakymų. Aš savo interneto svetainėje mes taip pat pateikėme įvairiausios statistinės informacijos apie e, su įstojimai susijusi procesą. Pastaraisiais metais įstojo Singapūras, Andora ir kitos valstybės. Jos prisijungė prie konvencijos ir dabar prie konvencijos yra prisijungusios 87 susitarančiosios šalis. E, taip pat pastaruoju metu prisijungė Marokas, Seišeliai ir Albanija. Specialioji komisija ir neformaliuose konsultacijose e, buvo paskelbta, kad kai kurios valstybės taip pat vykdo darbą e, siekdamas ratifikuoti konvenciją. E, Japonija, pavyzdžiui, jos atveju siekiama ratifikuoti, Indija, Koreja ir galbūt Filipinai. Valstybės svarstančios ratifikavimo procesą, galimybę taiko šiek tiek kitokį procesą. Ten yra įvairus teisės aktų įgyvendinimo lygis. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse dar trūksta ap, tam tikro apmokymo tam, kad būtų galima geriau taikyti šią konvenciją. Ir tam, kad būtų galima surasti geresnius sprendimus vaikų atžvilgiu. E, yra tam tikrą komisiją, kuri padeda įgyvendinti konvencijos nuostatas. Taip pat parama teikia ir kitos valstybės bei regioninės bei tarptautinės organizacijos. Pavyzdžiui, įgyvendinimo proceso pradžioje mes skatiname valstybės narės dirbti pagal dvinių principą. Kitas svarbus veikėjas yra Europos Sąjunga e, bendradaujant su Rusija. Prieš dvi savaitės buvau Rusijoje vykusioje konferencijoje kurioje dalyvavo įvairūs e, su konvencija susiję veikėjai. E, konvencija rėmė Europos Sąjungą e, bei Rusijos federacijos prezidento kanceliariją. Mes pateikėme keletą geros praktikos vadovų ir turėjome progos bendradarbiauti su centrinėmis institucijomis ir Taip pat pasidalėme gerąją praktiką tarpininkavimo srityje. Taip pat ir Europos komisija išreiškė viltį e, išversti šios gerosios praktikos vadovus, išversti į visas ES e, nacionalinės kalbas. Mes e, suprantame, kad valstybės svarsto galimybę prisijungti prie konvencijos, yra įvairių požiūrių, ne visose valstybėse kurios prisijungia prie konvencijos, ji yra tinkamai įgyventinama. Taigi yra būtinas struktūrinis bendradarbiavimas. Galėčiau pateikti tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, centrinė Rusijos institucija, e, kuri yra e, mokslo ir švietimo departamentas, pareiškė, jog jie nepripažins jokių naujų stojančiųjų valstybių. Uh, tam tikrais atvejais. Taigi čia dar nėra struktūrinio bendradarbiavimo. Galiausiai norėčiau pasakyti, jog mes tikimės tolesnio bendradarbiavimo su jumis, kadangi Hagos tarptautinė konferencija yra pasaulinis forumas, kuriame bendradarbiauja ES su trečiosiomis valstybėmis narėmis. Ačiū Jums ir su malonumu atsakysiu į bet kokius Jūsų klausimus. Labai ačiū. Ar bus klausimų? Ačiū, ponė profesorė, už jūsų pateiktą informaciją. Mes te galime džiaugtis tik tai tuo, kad vis daugiau šalių prisijungia prie konvencijos, o tai reiškia, kad galbūt galima daugiau geriau kovoti už vaikų teisės, už vaikų, kurie yra grobiami ir e, galbūt jie turi daugiau galimybių grįžti normalų gyvenimą. Tačiau mano klausimas būtų toks. Kai tam tikra šalis prisijungia prie konvencijos, tačiau ji nevykdo visų įsipareigojimų, pavyzdžiui, įsteigti centrinę instituciją, kuri dirbtų su tokiais atvejais. Ar ji dar gali veikti vis tiek, laikydamasi konvencijos raidės? Ir kitas klausimas. Pagal Hagos konvenciją, ar jūs tikrinate ir stebite visų signatarių veiklą? Ar visos šalis pasirašysios konvenciją vykdo visas iš konvencijos kylančias pareigas? kaip Europos parlamento stebėtoja konferencijoje. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pristatymą. Ir kaip, panašiai kaip ir kolegos, jeigu yra gyvenamojosios šalyje, gyvenamojo šalyje, yra priimami tam tikrai sprendimai dėl vaiko, ar Jūs atidžiai e, analizuojate, kad nebūtų disbalanso teismo sprendimą. Pavyzdžiui, valstybė narė e, sprendimus priima savo piliečių naudai, ar ne? Prieš Anksčiau gaudavau daug elektroninių laiškų apie santykius tarp tėvų Prancūzijoje ir Vokietijoje, kuomet sprendimas buvo priimtas Vokietijoje. o Prancūzija pradėdavo procesą prieš Vokietiją, nes Vokietijos teismai paprastai palankiau traktuodavo piliečių, e, Vokietijos piliečius. Taigi, ar gaunate kokią nors skundų ar prieštaravimų, kas vyksta šioje srityje, nes jūs turbūt turėtumėte žinoti apie panašias, panašius atvejus. Taip, žinoma, pasitaiko. Taigi, suteikiu profesoriai vėl žodį atsakyti į šios klausimus. Ačiū už klausimus. Dėl pareigų vykdymo ir e, taisyklių laikymas stebėjimo. Tai yra sudėtingi klausimai mūsų ypatingoje komisijoje, kuri renkasi kas 4-5 metus ir įvertina praktinį konvencijos taikymą. Vienas klausimų yra, ar nereikėtų griežtesnio mechanizmo konvencijos vykdymo stebėjimui. Na ir sprendimas buvo toks, kad nuolatinė valdyba to neturėtų daryti kad tai turėtų daryti narys, narės, kurios komentuoti apie kitų narių konvencijos laikymas ir yra skirtingų nuomonių. Pavyzdžiui, viena narė turi e, gėdos sąrašą, kurį jis kelbė kasmet ir ten išvardė šalis, kurios nesilaikė jos nuomonę konvencijos. Nuolatinė valdyba Nuolatinis biuras gauna daug prašymų tiek iš asmenų, kuomet išdėstamos e, tikrai graudinančios istorijos, pavyzdžiui, kai rašoma, e, mano vaiką išsivežė kažkas ir panašiai, kai atėjo pas mus tiesiog moteris kūstis ir mes nieko negalime padaryti. Kartais būna problemos su centrinė įstaiga. Mes esame rašę centrinėms įstaigoms, nurodinami, kokios ir ką sako geros praktikos gairės ir siūlėme savo pagalbą. Tačiau, žinoma, mes negalime padaryti daugiau negu tiek. Vienas iš dalykų, ko mes siekiame, tai yra konvencijos taikymo nuseklumas. Turime duomenų bazę, kur vadinasi Inkadat, kur yra daug, išvardyta daugiau kaip tūkstantis e, atvejų įvairiose šalise, kad įvairių jurisdikcijų teismai galėtų pasikonsultuoti su tais atvejais ir e, nuosekliai taikyti konvenciją. Taip pat turime tarptautinį Hagos teisėjų tinklą, kuomet šalis skiria vieną ar kartais daugiau negu vieną teisėjų, kurie yra kontaktiniai asmenys tiek šalies viduje ir padeda konkrečių bylų atvejais ir teikia paramą teisėjams šalyje, kurie nežino nieko apie konvenciją. Ir taip pat jie gali palaikyti ryšius su kitų šalių Hagos konvencijos teisėjais. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra du tokie teisėjai, o na, bylų svarstymas yra centralizuotas. Manau, kad ir kitose šalise yra pastangų užtikrinti nuoseklumą Na, o pats konvencijos reikalavimų laikymosi aspektas apie jį spręsti labai sunku. Tai, kad vaikas yra gražintas ar negražintas į šalį, dar nėra laikymosi patikrinimas, nes yra atveju, neteisingo taikymo atveju, kai vaikas iš tikrųjų neturėjo būti gražintas. Kitas aspektas, apie ką mes girdime dažniau vis, tai yra skatinti draugišką susitarimą, nes tokie atvejai yra sėkmingesni, vis dažniau pabrėžiamas e, ir tarpininkavimo vaidmo šiame kontekste. Ačiū, pana Liftenberger. <clears throat> Tai štai, yra ta vienas aspektas, kurį turime išsiaiškinti. Tai yra tarptautinis juridinis kontekstas. Ir jis leidžia mums tik numatyti susitarimą dėl to fakto, kad svarbiausia yra vaiko interesų apsauga ir kad šis principas yra aukščiau nacionalinės teisės nuostatų. Pone Laits taip pat minėjo šį aspektą. Daug kas mini, kad vaiko interesai yra aukščiau nacionalinės teisės principų ir teismai priima sprendimus būtent šio principu remdamiesi. Mes turime galimybę šiandien tinkamai apsaugoti vaikų teisės, mes tam turime visas priemonės. Aš rūpinausi Rusijos atveju ar Maroko atveju ir be abejo geriau turėti šį mechanizmą, negu jo neturėti, nes kai jis turimas, tai galima bent pasakyti, kad egzistuoja pagrindas diskusijai, kad būtų galima išspręsti kai kurios klausimus. Na taip, tai yra tik pirmas žingsnis, tačiau aš manau, kad šiaip ar taip tai yra tas žingsnis, kurį žengti yra būtina, kad būtų galima šio klausimo sprendimą gvildenti toliau. Nes iš tikrųjų jau yra tam tikrų sprendimų užuomasgų, pavyzdžiui, dėl nuomonių ar vertinimo skelbimo. Tos nuomonės yra susijusios su kai kurių valstybių praktika. Ir ten išdėstoma, ką būtų galima pagerinti stengiantis užtikrinti geresnę atitikti Hagos konvencijai. Ar galėtumėt atsakyti? Čia toks klausimas mano buvo, sako kalbėtoja. Atsakymas. Mes atliekame plačią stebėseną. Šalis mums pačios praneša, kokias problemas su, sutinka pakartotinai bendraudamos su viena ar kita šalimi. Mes žvelgime į konkrečią situaciją ir galime pateikti pagalbą e, jos prašančiai šaliai. Tačiau mes nesame tokios padėties, kad galėtume daryti, ką norime. Komisijose vyksta diskusijos, nepaisant prisijungusių valstybių. Ir jeigu kyla nesutarimai, jeigu kyla klausimų dėl nuostantų interpretavimo, dėl teismų sprendimų, kuriuos priėmė kokie nors teismo interpretavimo, tai tuomet mes galime padėti. Nes 2001 metais valstybės narės išreiškė tam tikrą susirūpinimą dėl tam tikro parodyto požiūrio ir mes tuomet galėjome reaguoti. Mes taip pat atlikome apklausą profesorius Nigel Lau, jie atliko, jis suskaičiavo bylas ir procentus su bylomis, su, su kuriomis dirbome nuo 2008 metų. Tačiau kita vertus, aš manau, kad mes esame bent jau tarptautinio bendradarbiavimo struktūra, kuri gali vykdyti tam tikrą spaudimą. Dauguma žmonių žino tą faktą, kad Japonija, pavyzdžiui, dar nepasirašė e, mūsų aptariamos konvencijos, tačiau Jis sulaukė nemažai spaudimo iš kitų šalių ir Hagos konvencijos narių. Japonija dabar labai uoliai dirba, siekdama ratifikuoti reikimą konvenciją ir jos atstovai pabuvojo kitose šalyse, pasižiūrėjo, kaip dirba jų centrinės administracijos struktūros. Tad aš manau, kad centrinės administracijos egzistavimas yra svarbus dalykas. Šiek tiek geriau žinau dar ir Rusijos atvejį. Vokietijoje centrinė, pavyzdžiui, administracijos struktūra dirba su Rusija. Nes tas spaudimas turi tam tikrą įtaką. Ir tai yra didžiausias dalykas, kurį gali padaryti Hagos konferencija. Mes žinome, kad Europos teisingumo teismo taip pat galios būna ribotas. Pirmininkas dėkoju. Dabar noriu pasakyti, kad diskusijos šiuo klausimu bus baigtos. Balandžio antroji diena yra pakeitimų teikimo data. O dabar perkime prie 47 darbo tvarkės klausimo. 48 įvairūs klausimai. Nieko neturime, kitas posėdis vyks balandžio 25 dieną. Posėdį baigiame. Visiems gero vakaro.